straipsnį dėl tarybos reglamento, mm, dėl bendryjų nuosavų išteklių. Ir jau turime kalbėtojų, kurie dalyvaus diskusijose. Visų pirma, suteikiu žodį pono Artui, biudžeto komiteto pirmininkui trim minutėm, prašom. Ah, no, no, but this is not this. Question of order. So, Jean... Šis mm, pra, prašome pradėti sku, procedūros skubos tvarką dėl trijų dalykų. Visų pirma, tris savaitės. Pendant les trois semaines. Per tris taikinimo savaitės dėl biudžeto 15 metams ir 14 metų taisomojo biudžeto taryba buvo mobilizuota šio klausimo, tiek mobilizuota, kad nesugebėjo suformuoti pozicijos dėl taikinimo, tik likus, ke... sugebėjo tą poziciją suformuoti tik likus kelioms valandoms iki pabaigos taikinimo ir todėl taikinimas žlugo. Taigi šis klausimas klausimas iš tikrųjų sugriovė visą tarybos energiją, visą iš, e, išminti. Antras dalykas, kodėl yra įmamas iš šios procedūros. Taryba pasiūlė 85 mm, milijardus papildomų išteklių sėtinų su kai kuriais mokesčiais, nesėtinų su mokėtinamis išlaidomis, o tam, kad tos lėšos būtų gražintos ES valstybėms narėms. Ir norėčiau pasakyti, kad šiuo klausimu, galvojant apie skubos tvarka ar reakcija į tai, kas, susi, kokia situacija yra susidariusi. Tai iš tikrųjų reikia imtis veiksmų. Jeigu galvojame, kokia yra sudariusi situacija, nėra jokios šios skubos. Ir aš tiesiog norėjau pristatyti šios tris aspektus Europos parlamentui. Ačiū. Dabar turime du bendra pranešėjus šio klausimu. Ir visų pirma, atsiprašau, kolegos. Atsiprašau, dėl darbo tvarkos. Atsiprašau, ponė, jūsų nemačiau. Mikrofoną prašom įsijungti. Go ahead. Señora presidenta, hay un problema. Y es que... Pone pirmininkė, čia yra problema mm, parlamento nariai negali įeiti į salę dėl to, kad yra susi, e, didžiulė automobilių eilė. Yra žmonių, kurie, aišku, boikotuoja šį posėdį, bet yra narių, kurie tiesiog negali patekti į salę. Taigi e, sesija yra dabar vyksta ne visa sudėtimi. Manau, kad tai tikrai labai svarbu dėl darbo tvarkos. Are... Ačiū už jūsų pastabą, bet salė tikrai yra pakankamai daug parlamento narių ir mačiau dar daugiau jų einančių, bet aš pa, užfiksavau jūsų pastabą. Ar jūs irgi turite ką nors pasakyti dėl darbo tvarkos? Prašom įsijungti mikrofoną. Pirmininkė, noriu patikinti, patvirtinu Jums, kad socialdemokratai tikrai ateis. Um, tai Randė buvo kartu su mumis uh, bendrame posėdė. Tiesiog noriu pasakyti, kad mes visi to jau, to jau susirinksime, visi kartu bloku. Thank you for your reassurance. We'll continue with the contribution. Ačiū už patikinimus, o dabar teskime pasisakymus dėl šio balsavimo. Du bendra pranešėjai. Pusantros minutės visų pirma, ponui Dipry suteiksiu žodį. Pone pirmininkė, mėly kolegos, Taryba reikalauja skubos procedūros tam, kad kai kurios valstybės narės galėtų susigražinti pinigus iki gruodžio pirmos, ką jos neturėjo padaryti, tai, pritaikant tą taisyklę, kurią jos pačios nustatė. Tai aš noriu pasakyti, kad čia nėra šiandien jokios skubos, norint, kad ir norima kažką tai palengvinti kai kurioms valstybėms, galvojant apie mokėjimus, galbūt kai kurioms ir kartėlius yra susidaręs. Tačiau skuba reikalinga dėl 2015 metų biudžeto. Čia yra visi įsipareigojimai, čia reikia imtis veiksmų, šiandien skubiai reikia patvirtinti 14 metų taisomąjį biudžetą. Tai yra būtina, kad būtų galima stabilizuoti, akcentuoju, stabilizuoti, o nesumažinti uh, sąskaitų lygį, kad uh, ką mes turėsime iki metų pabaigos, tai bus 30 milijardų eurų. Šiandien skubiai reikia susitarti dėl daugiamečio plano, uh, galvojant apie um, nuolat nesumokamas uh, lėšas, kad nebūtų uždusintas visas mūsų biudžetas, galvojant apie mūsų įsipareigojimus, galvojant apie mūsų vė, kai kurių vėlavimą, išmokant neapmokėtas sąskaitas. Taigi, ta skuba, kurios dabar taryba reikalauja, nėra pagrista visiškai. Galvojant apie skubą, tai čia reikia galvoti, kad taryba turi visų pirma susitarti dėl vidinės pusiausvėros ir tikrai parodyti, kad ES um, patiki, laikosi savo įsipareigojimų ir, patiki, ir išsaugoja savo E, reputaciją. Dabar e, bendra, kitam bendra pranešėjai pusantros minutės. Aš tik tai noriu papildyti anksčiau kalbėjusius kolegas, galvojant apie šio e, skubos prašymo turinį ir kontekstą, būtent dėl bendrijos nuosavo išteklių sistemos pakeitimo. Parlamentas pasakė, kad tikrai skubiai reikia spręsti mokėjimų dramatišką stygių Europos biudžete, tam, kad būtų galima įgyveninti visus teisinius ES įsipareigojimus. O galvojant apie nuosavo išteklių sprendimą, tai buvo vieningas, vienbalsis valstybių narių sprendimas suderintas tarp valstybių narių. Dabar revizija reikštų, kad kai kam būtų mažesni mokėjimai, kai kam būtų didesni mokėjimai. Tačiau kol kas visos valstybės narės buvo pasirengusios viską padaryti, kas buvo reikalinga laiku visomis sumomis. Štai koks paradoksas. Mes prašome skubos procedūros tam, kad tai būtų naudinga viena ar dviem valstybėms. Ir tokio lankstumo, kuris niekada nebuvo lankstus, iš tikrųjų pamirštame, ko realiai reikia Europos biudžetui, kad būtų išspręstos Europos problemos. Mes esam pasirengę, aišku, padaryti tai, ko yra prašoma, bet ne per skubos procedūrą, o normaliai per atitinkamą sistemą, sprendžiant Europos biudžeto procedūras, nes tik tai mūsų institucijų e, mūsų regionų, mūsų e, tyrimų institucijų biudžetai. Štai kas yra prioritetas. Mūsų e, institucijų biudžetai yra pasakyti ant kortos. Ačiū kolegos, išgirdome biudžeto komiteto nuomonės, pranešėjų nuomonės. Ar kažkas norėtų e, salėje pasisakyti už tarybos prašymą? Anyone... Nematau nieko, kas prašytų žodžio pasisakyti už. Jei taip, e, teikiame pasiūlymą dėl prašymų pradėti procedūros skubos tvarka balsavimui. Kas už? Against. Kas prieš? susilaiko, atmesta Europos parlamento sprendimu. Ačiū. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra kolegos, tęsiame mūsų diskusijas. Jeigu išeinate, paprašyčiau padaryti tai tyliai. Dabar tęsime diskusijas ir tai yra klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl strategijos ES 2020 užimtumo ir socialinių aspektų. Kolegos, pradėsime diskusiją. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį. Pone Julečiai, penkioms minutėms. Prašau. Prašau.